Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum Kolegos. Sveiki susirinkę į paskutinę paskutinio posėdžio prieš atostogas dalį. Mes dar turime svarbų klausimą aptarti šiandien. Tai yra susitikimas su Lenkijos atstove aptarti sveikatos saugos politiką ir man malonu pasveikinti Lenkijos sveikatos ministrą Eva Kopač. Pana Kopač, jūs esate atsakinga už sveikatos politiką Lenkijoje ir pirmininkaujate tarybai šioje srityje. Taigi sveikinu Jūs atvykus į aplinkos apsaugos, klimato kaitos, maisto saugos ir sveikatos reikalų komitetą. Mums malonu, kad be aplinkos apsaugos mes taip pat e, turime rūpintis sveikatos apsauga, kai buvo primtas toks sprendimas. Tikriausiai buvo manama, kad aplinkos taršos atvejai dažnai buvo susijęs su pavojami sveikatai, todėl aplinka ir sveikata buvo su, e, temos sveitis buvo suteiktos vienam parlamentui, ne, vienam komitetui. Na, neseniai parlamentas įgavo daugiau galių ir turbūt buvo manoma, kad Europos parlamentas, Europos Sąjunga turi imtis prevencinių priemonių kovoti su pavojais sveikatai, Tai yra praktinės temos, kurios yra labai svarbios, siekiant išlaikyti sveikatą. Šiame komitete yra patvirtinta nemaža teisės aktų, pavyzdžiui, dėl sufalsifikuotų vaistų, e, farmakologinio budrumo klausimais. Na ir sveikatos paslaugų teikimo tarp valstybinių mastų. Na, o farmacijos paketas vis dar bus svarstamas pirminkaujant jums. Mes esame antras pagal dydį komitetas po užsienio reikalų komiteto. Ir be to turime dar sveikatos klausimų darbo grupę. Kolegos, kurie anksčiau yra dirbę šioje srityje ir yra ekspertai dirba toje grupėje. Jūs taip pat esate studijavusi mediciną ir esate profesionalis sveikatos apsaugos srityje. Taigi mes dabar norime išklausyti jūsų pristatymo apie prioritetus pirmininkavimo metu ir po to užduosime jums klausimų. Taigi prašom. Labai širdingai dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Europos parlamento nariai. Man labai malonu šiandien lankytis Europos parlamente ir pateikti informaciją apie Lenkijos prioritetus sveikatos rytyje. Man tai yra ypatinga valanda. Viena vertus, atsižvelgiant į parlamento vaidmenį, kuri padidėjo įsigaliojus Lisabonos trutarčiai, o kita vertus, atsižvelgiant į jūsų susidomėjimą klausimais, kurie artimi piliečiams. Tai yra klausimai susijęs su, su, su sveikata. Lenkijai pradėjus pirmininkauti, pradėjome realizuoti naują programą, trijulės programą, pagal kurią Lenkija turi malonumą bendarbiauti su Danija ir Kipru. Esame suplanavę dirbti pavojų sveikatai e, prevencijos srityje. Be to mūsų plane skiriame daug e, vaidmens, daug dėmesio tam, kad užtikrintume valstybinarių e, piliečiams atitinkamą sveikatos priežiūros kokybę. Trijo programos temos yra, yra neužkrečiamos lygos, sveikata be sienų, naujovės ir gera praktika. Šios temos yra susijusios su to, ką dirbo ir ankstesnės pirmininkavusios valstybės, bet jos taip pat kyla ir ankstesnių tarybų išvadų. Jos taip pat puikiai dera su dabartinė ES sveikatos strategija ir 20 metų strategija. Priorytety polskiej prezydencji z obszaru zdrowia stanowią część. Taigi, gerbimi parlamento nariai, pirmininkaujančios valstybės sveikatos prioritetai bus dalis trijo, trijulės darbo dalis. Du dalykai, kuriuos norime padaryti, tai yra sumažinti atotrukį tarp sveikų ir ligonių Europoje. Taip pat norime pasidarboti ties neurodegeneratyvėmis lygomis, tai yra įskaitant Alzheimerio lygą. Atsižvelgiant į sveikatos situaciją Europoje, norėtume pagerinti galimybės pasiekti sveikatos apsaugos paslaugas ir apriboti skirtumus e, sveikatos rytyje tarp valstybių narių. Yra skirtumų ir atskirose valstybės narėse. Šiuo metu 86 procentai visų mirčių ES yra sukeliamos chroniškų neužkrečiamų lygų. Tai yra vis didėjanti našta valstybių narių biudžetams. Užkrečiamos lygos anksčiau buvo svarbiausia mirčių priežastis, dabar jos yra kontroliuojamos ir sukelia tik tai 2 procentus ankstyvų mirčių. <clears throat> O <clears throat> lygos, tokios neužkrečiamos lygos kaip širdies ir kraujagislių, metabolikos sutrikimai, diabetas, metabolizmo sutrikimai, diabetas, rizikos veiksniai susiję su netinkama dieta, E, per mažai fizinės veiklos ir pernelyg e, didelio alkoholio vartojimo yra svarbiausios problemos. Tų skirtumų panaikinimas yra sudėtinga užduotis, o rezultatus pamatysime tik tai po ilgesnio laikotarpio, nors ir suprantama, kad e, rūkimas yra nesveikas ir e, Nors visi supranta, kad reikia e, sportuoti, gyvenimo būdą gana sunku pakeisti. Tabako rūkimas yra pagrindinė ankstyvesnės mirties priežastis. Tai yra 650 tūkstančių mirčių per metus e, tikriausiai įvyksta dėl e, rūkimo. Piknaudžiavimas alkoholiu yra kita mirties priežastis, daugiau kaip 13 procentų ankstyvų mirčių gali būti susijęs su piknaudžiavimu alkoholiu, nes jis, jis taip pat turi neigiamą poveikį visuomeniai ir šeimoms. Mes manome, kad valstybės narės turi glaudžiau bendradarbiauti šiuose srityse. Dar viena viešosios visuomenės veikatos problemų. Ir tai yra vienas esminių prioritetų Lenkijai pirmininkavimo metu. Yra nutukimas. Ir viršsvoris ypač e, vaikų ir jaunimo tarpe. E, iš tikrųjų, nutukus žmonių per pastarosius 30 mečius pasaulyje padvigubėjo. Na, o nutukimas gali sukelti širdies kraujagyslių, raumenų ir kaulų lygų, diabetą. Ir e, nutukimas e, yra palėtęs 17 milijonų Europos piliečių. Tai ne tik medicinė problema, tai taip pat ir didžiulis ekonominis iššūkis e, dėl vis didėjančios sveikatos priežiūros kainos. susidurime su svarbiais iššūkiais visuomenės sveikatos srityje dėl sveikatos skirtumų ES šalise, todėl mes tai ir e, laikome prioritetu. Taip pat mes e, skirime daug dėmesio prevencijai ir e, kontroliai kvepavimo takų tokių lygų atvejais vaikų tarpe. Tarp neužkrečiamų lygų kvepavimo lygos veikia, paveikia vaikus daugiausia - nuo 10 iki 13, 13 procentų. Šios lygos e, trikdo vaiko vystimasi, fizinį vystimasi, dažnai sukelia socialinę atskirtį. kvepavimo takų lygų stebėjimas, stebėjimas, profilaktinis tikrinimas gali užkirsti kelią susirgymui tokiamis lygomis, tol mums ir reikia profilaktinių patikrinimų, ypač vaikų ir jaunimo tarpe, kad būtų galima sumažinti neigiamas socialinės ir ekonominės pasiekmes ateityje. Tokios priemonės taip pat pagerina ir pačių ligonių gyvenimo kokybę. Gerame Europos parlamento nariai, pirmininkavimo metu ketiname kelti e, komunikacijos sutrikimų tarp vaikų problemą. Norime panaudoti e, elektroninės sveikatos ir kitus novatoriškos sprendimus Žinome, kad klausa, regėjimas ir kalba yra esminiai dalykai komunikacijos vystimuisi ir yra būtini žiniomis pagristai visuomeniai. Mes manome, kad bet kokia disfunkcija klausos regėjimo ir kalbėjimo sugebėjimuose turi būti susiekti kaip galima anksčiau ir gydomi. Per pastarosius 10-20 metų šioje srityje buvo vykdoma daug tyrimų ir mes manome, kad klausos regėjimas, klausos regėjimo ir kalbos testavimas, sutrikimų gydimas padėtų vaikams ir pagerintų socialinę ekonominę situaciją ateityje. Mes taip pat žinome, ką šioje srityje iki šiol veikia ES. Šiuose trijose srityse skirtumų sveikatos apsaugos lygmens skirtumų ES mažinimo srityje. Norime atkreipti dėmesį į tai, kad reikia kurti institucijų tinklą, kurios steb, kuris stebėtų sveikatos reiškinius. Norėtume stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, ypač keičiantis patirtimi. Mes manome, kad jeigu nustatome sveikatos problemų vaikystėje, er, tuomet yra galimybė pagerinti jaunimo galimybės vėlesnėme gyvenime. Negali tikėtis e, sveikatos senatvėje, jeigu neturi sveikatos e, vaikystėje. Bus surenkta daug ekspertų ir ministrų konferencijų. Viena iš jų vyks 78 lapkričio Poznanėje. Ketiname tęsti darbą e, smegenų neurodegeneracinių Alzheimer lygos prevencijos ir gydymos rytyje pirmininkavimo metu mes pasiruošę daug dėmesio skirti nacionalinės sveikatos politikos programų įgyvendinimui. Mes ypač norėtume nustatyti organizacinius ir finansinius išteklius, kurie yra reikalingi, kad būtų galima atlaikyti senstančios visuomenės iššūkius. ypač kai kalbama apie neurodegeneracinius sutrikimus senatvėje. Moksliniai tyrimai tose srityse yra svarbus ir, aišku, pacientų, ligonių bei juos globojančiųjų poreikiai. Europos e, lygmenių veiksmų jau pradėta imtis. E, komisija ėmėsi, paskelbė iniciatyvą naujovišką partnerystę aktyviam senėjimui. Pirmoji Europos smegenų diena E, kurios metu bus rengta konferencija, įvyks lapkričio 18 dieną Varšuvoje. Ten bus tokie klausimai ir aptarinimi. Neformaliame sveikatos ministrų sustikime praėjusią savaitę Sopote mes pradėjome politinį dialogą tarp ministrų. Na, o prieš dvi dienas visuomenės sveikatos darbo grupė pradėjo darbą. ir aptarė išvadų projektą dėl vaikų komunikacijos sutrikimų prevencijos. Na ir išklausė, aišku, Lenkijos prinkavimo programą. Lenkija e, surinks e, dvi Europos ministrų tarybas, kur bus kalbama apie priemonės, kaip sumažinti sveikatos apsaugos lygmens skirtumus ES šalyse ir dėl priemonių, kaip užkirsti kelią neužkrečiamoms e, lygoms vaikų tarpe. Ponios ir ponai, mes esame pasirengę aptarti su jumis visus jums rūpimus klausimus ir tikimės vaisingai bendradarbiauti su Europos parlamentu teisė kuros darbe. trijulės vardu. Visų pirmininko pradžioje aš kreipiausi į komisarą dalį, kad būtų pagreitintas darbas dėl iniciatyvų, kurias kartu įgyvendinsime kelio gairių žemėlapio. Pasirinkdami prioritetus mes norėjome pademonstruoti, kad sveika vaikystė yra pirmasis žingsnis e, aktyviai ir sveikai senatvei. Aš tikiuosi, kad jūs e, pritarsite mūsų pasiūlymams. kaip jiems pritars ir Europos žmonės. Mūsų tikslas visada yra gerinti sveikatos būklę Europoje. Solidarumas yra svarbus ne tik istoriškai. Mes esame suinteresuoti Europinę solidarumo dimenciją ir norime didinti Europos sveikados solidarumą. Ponas ir ponai, parlamento nariai, e, dėkoju uždėmesi ir e, laukiu dabar diskusijos su jumis. Ačiū, ministrė, už Lenkijos prioritetų pristatymą. Išklausėme tikrai išsamaus ir detalaus pristatymo. Jūs kalbėjote apie įvairiausias priemonės, kalbėjote apie į, į, įvairaus amžiaus e, visuomenės grupės sveikatą. Ir iš tikrųjų, jeigu vaikai auga sveiki, tikėtina, kad, kad jie bus sveikesni. Taip pat kalbėjote apie prevencinės priemonės, kurių galima būtų imtis kovojant su priklausomybę nuo alkoholio, nikotino. Ir mes laukiame, kad komisija pristatytų naują direktyvos projektą šiuo klausimu. Taip pat, kalbant apie labai sėslų gyvenimo būdą, nes mes per nelik daug praleidžiame laiko sėdėdami, per daug valgome, pigiausias būdas užkirsti kelią lygai yra bandyti imtis prevencinių priemonių. Jūs išvardinote nemažai sričių, kurios rūpi mums. E, minėjote lygas, e, kuriamis serga pagyvenę žmonės. Taip pat e, kalbėjome apie tai, kaip žmonėms senėjant juos veikia lygos. Ir tik tai 2 procentai visų paplitusių lygų yra užkrečiamos. o ne užkečiamos lygos, e, pavyzdžiui, vėžys ir diabetas yra labiausiai paplitę šiandien, tai yra civilizacijos su gyvenimo būdu susijusios lygos. Nebejoju, kad kolegos turi daug klausimų, jums pradėsime nuo e, sąrašo. Prašau, Pite Lyze. Ačiū, pirmininkė. Gerbėma tarybos pirmininkė šiek tiek nusivyliau dėl, dėl šio susitikimo laiko, kadangi daug narių e, susitikime nėra, bet čia yra daug Lenkijos organizacijos platforma atstovų. Ir tai yra Lenkijos pilietinės uh, platformos mm, partijos atstovai. Parlamente dirba, dirba tarp, tarp frakcijinė darbo grupė skirta e, vaikų sveikatai. Ir aš turiu keletą klausimą jums. Visų pirma, farma pasiūlymų paketas dar neužbaigtas ir mes laukiame E, pakeisto komisijos pasiūlymo apie informaciją pacientams kitą savaitę. Norėčiau, kad taryboje palaikytume du dalykus, kurie, aktualūs, kurie svarbus parlamentui. E, siekite, kad būtų numatyta, jog informaciniai lapeliai e, kurie pristatomi pacientui, būtų lengvai suprantami. Taip pat, kad ta informacija būtų pateikiama glaustai ir suskaitomai. Nes daugeliu žmonių nereikia visos informacijos, kuri, kuri yra skelbiama. Geriausia, kad jie kai ko ir nežinotų, kad nesijaudintų. Būtų gerai, jei faktai būtų pristatyti glaustai. Taip pat manome, kad, šalia, kad be informacijos, kurią teikia farmacijos kompanijos, Nacionalinės institucijos turėtų kaupti duomenis arba kitos nesuinteresuotos organizacijos, kurios e, beš, teiktų bešališką informaciją pacientams. Dar vienas dalykas. Dotacijos, subsidijos. Mes norime e, organų dovanojimas. Mes norime parengti pranešimo, e, parlamento pranešimą šiuo klausimu neatlygintinas organų dovanojimas. Mes esame svarstę audinių, prekybos žmogaus audiniais klausimą ir buvo prieita išvados, kad negalima komercializuoti šios srities. Norėtume išgirsti, ką Jūs manote apie tą sritį. Galbūt taryba sulauks, galbūt taryba sulauks pasiūlymų šio klausimą. Ačiū. Pone Makavan, Ministrė, ačiū, kad atėjote pas mus šiandien. Jūs akcentavote kai kurios Europai aktualius sveikatos įties klausimus. Jūs kalbėjote apie neužkečiamas lygas ir, ir rugsėjo mėnesį yra numatyta jungtinių tautų konferencija. Tuo klausimu nusprendėme rugsėjo mėnesio plenarnėme posėdėje kalbėti apie pasirengimą tai konferencijai. Mane taip pat nudžiugino jūsų pasakyti žodžiai apie smegenų susirgymus. Ir kai kuriuose valstybėse tik neseniai pradėti tirti tirtos smegenų lygos. Kita vertus, svarbiausia, ką daryti. Tai yra didelės problemos, tačiau ar Europos mastu įmantis kažkokių veiksmų galima užtikrinti pridėtinę vertę šioje srityje. Ir mm, galiu prisimenu daugybę skirtingų pirmininkių dirbdama Europos parlamente taryboje, bet dažnai žmonės mes klausia, kas mums iš to. E, aš dažnai pasigendu bendro mąstymo, bendrų pastangų. Dažnai, kuomet mes galime kažką tikrai pakeisti Europos mastu, pavyzdžiui, produktų žymėjimas etiketėmis arba e, sprendimai dėl teisės aktų dėl tabako pramonės. Dažnai taryba nepalaiko tokių siūlymų, nes e, kai kurių pramonės ryčių sektorių atstovai vykdo aktyvę lobistinę veiklą. Taip pat buvo kuomet e, taip pat, atrodo, bus, kai svarsime kultūros politiką ir žuvininkystės politiką. Man įdomu, kaip jūs e, užtikrinsite, kad Europoje e, atsirastų kolektyvinis mąstymas. Ačiū. Danke. Dan uh, Antonija. Pav... Ačiū. Antonija Paravanova. Ačiū, ponė ministrė. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Jūs kalbėjote apie apie sveikatos lygio kelimą Europos piliečių. Tačiau per pusmetį jums tikriausiai nepavyks išspręsti problemų, kurios susikopė per dešimtmečius arba per kartos mm, gyvenimo laikotarpį. Nes e, šioms problemams daro įtaką ir ekonominė bei finansų krizė. Uh, Noriu paklausti, ar jūs rengėte surenkti diskusijas apie sveikatos apsaugos sistemų finansinį tvarumą, nes be išimties mažindamos išlaidas visos valstybės narės sumažino išlaidas iš biudžeto sveikatos apsaugai. Kaip žinoma, komisaras Dali, kaip buvęs sveikatos apsaugos ministras, nori inicijuoti diskusijas šiuo klausimu ir kalbėti apie tai, kaip užtikrinti sveikatos apsaugos sistemų gyvybingumą bei kokybiškas sveikatos apsaugos paslaugas visiems e, Europos piliečiams. Ačiū. Nice... Ačiū. Šioje salėje yra labai stiprus aidas, tai yra techninė problema, su kuria turėjome šią savaitę, bet mm, bet viskas aidi, nežiūrint tai, kad alkoholio šiandien dar nevartojame. Pone Kandenbach. Ačiū. Džiaugiuosi, kad vaikų lygų prevencija yra vienas iš jūsų pirmininkavimo prioritetų. Kaip jau buvo pasakyta, dėja, Europoje šiuo metu tik 2 procentai žmonių miršta dėl užkrečiamų lygų. Tačiau taip yra neatsitiktinai. Mums pavyko išnaikinti e, užkrečiamas lygas dėl, dėl, dėl to, kad aktyviai buvo skiepijami Europos gyventojai pastaraisiais metais ir todėl atsirado tam tikras abuojumas, atsparumas skiepams. ir tos lygos, atrodo, vėl pradeda plisti, nuo kurių buvo skiepijama. Atsakydama į jūsų mintį apie tai, kad užkrečiamos lygos nebeplinta, norėčiau pasakyti, kad Vengrijos pirmininkavimo metu mm, Budapešte buvo konferencija, kur buvo šis klausimas svarstamas. Norėčiau Jūs paraginti skirti daugiau dėmesio e, skiepijimui, ypač vaikų skiepijimui, nes tikrai būtų neteisinga, jei sėkmė, sėkmė kurios pasiekėme e, dešimtmečius dirbdami šioje srityje, būtų praras, tie rezultatai būtų prarasti. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam... E, Ponas Sonik, ačiū pirmininkė. Turiu du klausimus. Viena dėl psichotropinių e, preparatų, kurie yra išplūdę daugelį Europos valstybių. Tai yra legaliai parduodamos medžiagos, kur, kurios yra psichotropinio poveikio, dėl jų žuvo žmonių jau. Ir juo, tas medžiagas vartojantys žmonės įgyja priklausomybę nuo tokių medžiagų. Lenkijoje galioja nuos įstatymas, kuris draudžia pardavinėti tokius preparatus. Valstybės narės paseks uh, Lenkijos pavyzdžių ir ar Lenkijos modelis paplis. Kitas dalykas - pažadėtoji kovos su rūkimu direktyva, kuria siekiama sumažinti priklausomybę nuo tabako. Vienas iš siūlymų yra įvesti m, mm, privalomas vienodas pakuotės, tačiau uh, Nebijoju, kad žiniasklaidoje užsipuls, teikdama, kad tai yra neteisėta. Kokia yra jūsų nuomonė? Ar taryba yra m, mm, tvirtai laikosi savo teisinės padėtys? Ar jūs manote, kad tai bus įmanoma? John Hazenis. Ritonas Arsenis. Dėkoju, ministrė, sveikiname Jūs atvykusią į mūsų komitetą. Turiu du klausimus. Labai džiaugiausi peržiūrės Jūsų veiklos programą ir išgirdęs Jūsų pasisakymą. Jūs daug dėmesio skiriate žmonių sveikatai ir mytybai. Dėl to norėčiau paklausti. Mus labai parlamente domina novatoriškų maisto produktų teisės aktai. Šiais metais buvo daug apie tai kalbama. Mes norime drausti klonuotus gyvūnus, gyvūnų gaminius. Nenorime, kad toks maistas pasiektų mūsų stalą. Taigi norėčiau paklausti jūsų poziciją šio klausimu. Ir ar tarybos ir komisijos pasiūlymus šiais metais remsite šio klausimu? Kitas dalykas tas klausimas buvo įtrauktas į tarp valstybinės sveikatos direktyvą terminės terapijos. Tai yra prevencinė priemonė piliečiams e, nuo įvairių lygų ir labai efektyvi išteklių prasme, kas yra labai aktualu esant dabartiniai mūsų ekonominiai padėčiai. Ačiū. Peterlė. Ačiū. Dėkoju ministrui už tai, kad pristatė labai ambicingus e, Lenkijos pirmininkavimo tikslus. Norėčiau padėkoti Jums ypatingai už tai, kad daug dėmesio skiriate prevencijai ir jaunimu, jaunimo sveikatai. Man tai atrodo yra labai svarbus ir reikalingas strateginis mąstymas. Reikia dirbti ir su sveikais žmonėmis, nes tokiu būdu galime sumažinti pacientų skaičių įvairiose lygų kategorijose. Džiaugiuosi, kad Europos sveikatos priežiūros strategijoje pranešime, kuris buvo patvirtintas mūsų parlamento, mes teigiame, kad reikalinga sveikata visose politikos rytise, reikalinga užtikrinti sveikatą visiems. Bet žinome, kad valstybės narės susiduria su svarbiomis problemomis sveikatos rūpybos sistemose. Kita vertus, piliečiai tikisi kur kas daugiau iš valstybės, net iš ES. Bet mes tuo pat metu žinome, kad valstybės negalės patenkinti piliečių lūkesčių. Dėl to norėčiau paminėti, priminti, kad jūs kalbėjote apie solidarumą. Norėčiau pasakyti, kas nutiko man, kai susitikau su grupė žmonių, kurie nori gyventi labai sveikai. Jie manęs paklausė, ar mes privalome reikšti solidarumą tiems, kurie negyvena taip, kaip mes ir tyčia negyvena sveikai, jie laikosi tam tikrų nuostatų, dėl kurių sveikata jų yra stipresnė. Taigi, klausimas štai koks. Ar sveikatos draudimas galėtų daugiau dėmesio skirti tam klausimui? Nes tie žmonės, kurie labiau suvokia, kokia yra svarbi sveikata ir saugo ją, galėtų padėti kitiems. Pavyzdžiui, kaip su vairuotojais, jei per metus nepadarai varių, mažesnės įmokas mokė. Tai ir tokie žmonės turėtų draudimo įmokas mažesnės mokėti. Taip pat koks galėtų būti pilietinės visuomenės vaidmuo. Daugelį tikslų galėtumėme pasiekti remdami pilietinę visuomenę, o ne įvairius departamentus sveikatos ministerijoje. Ačiū ir visokiojo pusėms sėkmės per tą pusmetį. Ačiū. Labai delikatus klausimai. Kai sergi, tave baudžia draudimas, o kai nesergi, tai užsidirbi taškų. Ministrė atsakys. Edith Estrela. Ačiū pirmininkė, ponė ministrė. Aš irgi labai džiaugiausi jūsų išklausysi, jūs minėjote labai svarbius dalykus. Neigiamai vertinate alkoholio vartojimą, rūkimą, taip pat e, minėjote ir nutukimo problemas ir tai, kad e, reikia pasirūpinti, jog būtų sukurtos sveikos gyvenimo sąlygos jauniausiems visuomenės gyventojams, kūdikiams. Aš pranešimą rengiau dėl neligybės sveikatos priežiūros rytyje. Ir analizavau situaciją ir patikiau pasiūlymų. Ir aš pranešime teigiau, kad neligybė sveikatos priežiūros sistemoje prasideda labai anksti. Ir gali turėti labai ilgalaikio poveikio asmens gyvenimui. Dėl kultūrinių sąlygų situacija pablogėja, kitų sąlygų ir kitų aspektų. Ir tai turi įtakos ir biudžetui. Gan reikšmingos įtakos. Kol neišravėsime tų dilgėlių iš pat pradžių, ir ne, nepatvirtinsime pasiūlymų, kurie yra susiję su mano prašinimu, nieko nepasieksime. Taigi norėčiau sužinoti, ar Lenkija savo pirmininkavimo metu skirs prioriteto šiai mano minėtai sryčiai ir jeigu taip, tai ką ketinate daryti, kad neligybė sveikatos priežiūros srityje sumažėtų. Ačiū. Dėkoju. Prieš dvi, tris savaitės lankėmės vaisto agentūroje Londone. Ir ten iškilo viena tema, būtent atsparumas antibiotikams. Ir antibiotikų trūkumas. Čia dar viena problema. Ir taryba irgi turi tai atsižvelgti. Panašu, kad laukia, slypi čia didžiulė problema, nes daugelis tų lygų nėra užkrečiamos. Tačiau matome štai tokių reiškinių ir aišku, situacija gali labai greitai pasikeisti. Taigi reikalinga turėti pakankamai gynybinių vaistų, jeigu kiltų pandemikos rizika arba tos lygos taptų užkrečiamomis. Tai gali labai netikėtai nutikti. Ir dėl to čia kyla daug įvairių klausimų. Gal galėtumėte dabar į tuos visus iškeltus klausimus ir atsakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai. Pradžioje norėčiau padėkoti Jums už tai, kad čia atvykote. Suprantu, kad tai yra paskutinė Jūsų darbo diena prieš atostogas. Žinau, kaip sunkiai dirbate šiame komitete. Sveikatos priežiūra mano, yra man, mano politikos sritis ten sudėtinga. Ir aš tikrai labai vertinu, kad jūs šiandien dar likote manęs išklausyti. Norėčiau jūs pakviesti į visas konferencijas, kurias minėjau savo įžanginėje kalboje, ekspertų konferencijas. Aš mielai išklausyčiau ir jūsų. Norėčiau, kad jūs ir pasisakytumėte tose konferencijose. Mes išsiųsime informaciją jums su konkrečia renginio vieta, temomis ir taip toliau. Taigi pasižymėkite tas datas savo darbo atvarkėse, jeigu įmanoma, jums bus surasti laiko, kad po atostogų galėtumėte pagerbti mūsų ekspertų konferenciją savo apsilankimu. Dabar grįšiu prie klausimų. Nebūtinai gal atsakysiu juos iš eilės, nes kai kurie klausimai kartojosi ir buvo tarpusavyje susiję. Pirmiausia, pasakysiu tai, kas e, mums yra akivaizdu. Ar dirbtumėme Europos parlamente, ar nacionalinėme parlamente, sveikatos priežiūros komitete, ar dirbtum kaip praktikuojantis gydytojas, jeigu mes gerbsime piliečius ir savo visuomenę, suprasime, kad sveikata yra pats svarbiausias turtas. Dėl to verta pamastyti apie tai, kas jau yra nuveikta ir ką dar būtų galima padaryti, kad padėtumėme žmonėms visapusiškai pasikliauti ir pasitikėti savo sveikatos ateitimi Europoje. Neligybė sveikatos priežiūros rytyje buvo užduotas šis klausimas. Kalba neina vien tik tai apie tai, kad šalyje A žmonės gyvena ilgiau nei šalyje B jeigu paimtumėme kokią tai vieną šalį, pavyzdžiui, mano šalis yra puikus pavyzdys. Varšuvoje, tai yra pažang, pažangus miestas, jeigu pažangus miestas, kur nedarbo lygis yra nedidelis, tačiau regionai, pavyzdžiui, aplink Varšuvą, du regionai, kur septyniais metais vidutinė moterų gyvenimo trukmė yra trumpesnė. Taigi mes taryboje ir jūs parlamente turime piliečiams nenumatyti naujų draudimų, bet teikti informaciją, juos sąmoninti, kuo geriau, kuo žinos piliečiai, kuo jie bus sąmoningesni, tuo mažiau reiks skirti sveikatos priežiūros sistemai finansuoti, kuo daugiau jie žinos apie prevenciją, kuo daugiau žinos apie tai, svarbu, koks svarbus yra imunitetas, tuo daugiau tikės savo valstybėmis ir savo valstybių skiepijimo programomis. Ir tuo mažiau bus užkrečiamų lygų. Skiepijimo programos įvairiose valstybės, valstybės yra grindžiamos poreikiais tai yra saugus skiepijimas, saugios vakcinos. Ir reikia apie tai žmonės informuoti. Visos ES institucijos dirba labai skaidriai, bandant užtikrinti vaistų ir vakcinų saugumą. Ir aš tikiu, kad tai, ką minėjo ponia apie informaciją, kuri pateikiama apie vaistus. Esate visiškai teisi, bet kartais yra labai subtili linija tarp informacijos ir reklamos. Ir daug Europos valstybių labai neentuziastingai gan bangiai reagavo į direktyvos prieimimą. Dėl to, kai jau įsibėgėjo diskusijos, tapo aišku, kad teisės aktai dėl padirbinėjimų produktų yra kur kas svarbesnė nei teikiama informacija, bet aš manau, kad reiktų grįžti prie informavimo ir tą tikrai darysime pirmininkaujant Lenkijai. Mes įkūrėme darbo grupę ir norėtumėme patobulinti komisijos tekstą, kai tik tai jis bus paskelbtas. Bet tik tai diskusijų metu pamatysime, kiek valstybės narės sutarė dėl numatytų pakeitimų. Bet tikimės kad vyks veiksmingas bendradarbiavimas Europos parlamento nariais, ypatingai su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais. Tai bus labai svarbu. Dabar kalbant apie organų transplantacijas. Liepos 5-6 dienomis vyko pirmasis neoficialus sveikatos reikalų ministrų susitikimas Sopote, Baltijos jūros pakrantėje. Šalia e, prioritetų mes taip pat aptarėme ir organų donorystę ir transp transplantavimą. Kalbėjome apie tai, kiek laiko turi laukti pacientai, kol gauna donorų organus, kalbėjome, kiek kainuoja dializė kalbėjome apie tai, kiek kainuoja pacientų reintegravimas tų, kuriems yra persodinimi organai į reintegravimas į realų gyvenimą, visą, visą pusišką gyvenimą. Turime įtikinti visuomenę, kad verta tapti donorais organų donorais. Taip pat kalbėjome apie tai, koks svarbus yra saugumas, apie organų išėmimo, saugojimo, laikymo saugumas, koks svarbus yra, kaip svarbu yra keisės informacija, svarb, kokia svarbi yra elektroninė sveikata. Informaciniai mainai tarp valstybių narių, apie donorystę. Taip pat kalbėjome ir apie tai, kad svarbu nustatyti standartus organų donorystiai. Ir mėginiams. Tai buvo labai rimti susitikimai, kurie truko ištisas valandas, mes išklausėme labai rimtai vieni kitų nuomonės ir labai dėkinga buvau e, kolegoms už diskusijas. Taip pat norėčiau pasakyti, kad tokios ekspertų konferencijos, kai kalbama apie geriausios praktikos mainus, yra planuojamos taip pat ir rugsėjo 6-7 dienomis Katovicoje. Visi esate kviečiami konferenciją, vėlgi pasikeisime geriausią praktiką. Taip pat vyks mokymo, švietimo klausimo aptarimas, taip pat monitoringas tam tikrų žmogaus lastelių, organų, raudinių saugumas ir taip toliau. Kitas klausimas - neurodegeneracinės lygos, Alzheimerio lyga. Ankstesnės pirmininkavusios valstybės labai daug nuveikė strateginė prasme ir politinių lygmenių, kovojant su neurodegeneracinėmis lygomis, įskaitant ir Alzheimerio lygą. Mes laikomės nuomonės, kad veiksmai šioje srityje turi visų pirma leisti geriau suprasti ir šviesti visuomenę sutrikimus, kurie yra būdingi senyvam amžiui, tam, kad nebūtų marginalizuojami, atskiriami seni žmonės iš visuomenės. Ir pirmininkaujantį valstybę daug dėmesio skirs tam, kad teiktų paramą valstybių narių sveikatos priežiūros sistemoms. Tam, kokia rizika yra susijusi su senėjimu ir tuo, kad vis daugiau yra pacientų kenčiančių nuo neurodegeneracinių lygų. Taip pat reikia minėti ne tik pacientus, bet ir tuos, kurie jais rūpinasi. Tai ir jiems reikalinga ir psichologinė, ir socialinė parama tiems priežiūros darbuotojams, kurie rūpinasi ligoniais kenčiančiais, ligoniais kenčiančiais nuo Alzheimerio lyga, lygos ir kitų neurodegeneracinių lygų. Ir mes Europos strategijoje 2020 esame užsibrėžę atitinkamų tikslų ir aš manau, kad pirmininkaujantį Lenkiją bus pirmoji bandanti siekti tų tikslų, nes norime pagerinti sveikatos rūpybos kokybę, sveikatos priežiūrą, kuris skiriama pagyvenusiems žmonėms. Aišku, reikia kalbėti ir, ir apie konkrečias smegenų lygas, sutrikimus. Norime gerinti diagnozė, diagnozės, prieiga prie gydimo ir farmakologinio farmakologinių preparatų. Taip pat ketiname siekti tų tikslų, kuriuos jūs labai teisingai įtraukėte į strategiją 2020. norime palikti savo pėtsaką šiame procese. Ir aš tikiuosi, kad vėlesnės pirmininkausiančios valstybės galės pasakyti, kad atliktas jau nemenkas darbas ir kad tai ne, nebus vien tik tai tušti žodžiai. Kitas klausimas. Sveikatos priežiūros sistemos Tai yra tas rytis, kuri buvo pradėta svarstyti Vengrijos pirmininkavimo pabaigoje. Yra skirtumų sveikatos priežiūros sistemos, be jokios abejonės, ir jūs ir aš tą žinome. Ne visos valstybės narės dar gali savo pacientams, savo piliečiams pasiūlyti garant, garantuotos sveikatos priežiūros, tokios, už kurią žmonės moka ir kurios jiems reikia. Tam ir reikalinga sveikatos priežiūros sistema, kuri turi būti prieinama visų valstybių narių piliečiams. Tačiau žinome, kaip svarbu gerbti sveikatos priežiūros politikos suverenumą kiekvienoje valstybėje narėje, kaip yra numatyta Lisabono sutartyje. Mes savo valstybėje numatę vienodas sąlygas gauti sveikatos priežiūrą, tai yra numatyta mūsų šalies konstitucijoje. Ir mes norime, kad prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų būtų kuo galima platesnė. Yra retų lygų, kurių gydimas yra labai brangus. Bet mes negalime tokių pacientų ignoruoti, palikti likimo valiai. Dėl to ir kalbėjau apie europinį solidarumą, nes europinis solidarumas reiškia paramą tokioms sveikatos priežiūros sistemoms, kurios dėl vienos ar kitos priežasties, pažiūrėjau, dėl nepakankamų finansinių išteklių, negali gydyti nuo tam tikrų lygų, negali padėti pacientams, kurių lygos yra tokios, kurios finansiškai per brangios sveikatos priežiūros sistemoms ir aš ypatingai turiu galvoje vaikus. Darbo grupė, kurios tikslas sumažinti neligybę sveikatos priežiūros sistemose, spręs ir sveikatos priežiūros problemas plačiaja prasme ir ta grupė labai plačiai dirbs ekspertų lygmenių. Kitas klausimas dėl dėl psichoaktyvių medžiagų. Medžiagų, kurios turi toksiško poveikio ir sukelia labai daug problemų reanimacijos skyriams. Kai žmonės, tarkim, naudoja svaiginančias medžiagas, mes žinome, ką daryti. Yra tam tikrų standartinių procedūrų valstybėse narėse. Tačiau, kaip žinote, gerbiami parlamentarai, gyvenimas pateikė surprizų ir kartais negalime užtikrinti šimtaprocentinės pagalbos, kai psichoaktyvios medžiagos yra maišomos, kai yra maišomi svaigalai. Spalio mėnesį mes Lenkijoje, Lenkijoje 260 žmonių nukentėjo nuo tokių vaistų. Praeitą mėnesį penki atvejai buvo užregistruoti, taigi kažkiek e, mes Lenkijoje sugebėjome su tą problemą susitvarkyti. Tačiau dėl interneto sienos netenka prasmės. Ir tokių psichotropinių medžiagų sklaida yra didžiulė. Dėl to mes turime ieškoti sprendimų kartu, nes yra žmonių, kurie negailestingai ir neatsakingai siūlo tokias medžiagas jaunimui. Aš žinau, kad jauniausias asmuo buvo faktiškai vos dar net nesulaukęs pilnametystės kuris smarkiai apsinuodijo tokiomis psichotropinėmis medžiagomis. Mes manome, kad reikia keistis informaciją valstybėms narėms. Nes kai viena valstybė narė susiduria su tokių psichotropinių medžiagų vartojimu, Svarbu, kad apie tai sužinotų ir kitos valstybės narės. Mūsų neoficialiame sutikime Sopote. Mes aptarėme šį klausimą, mes kalbėjome apie tai, kaip būtų galima kovoti su naujais narkotikais. ir supratome, kad tai turėtų būti mūsų pirmininkavimo prioritetas. Dėl to aš ir pritariu tam, ką daro komisija, bandydama įvertinti tarybos darbą psichotropinių medžiagų monitoringo srityje. Tabakas. Tabako produktų rinka yra reguliuojama 2001 metų direktyvos. Šiuo metu pas mus yra tam tikra tabako epidemija rūkimo epidemiją. Tabakas yra viena didesnių grėsmių visuomeniai 21 amžiuje. Ir aš manau, kad jūs kaip parlamentarai suprantate, kad jeigu didinsime akcizo mokestį tabakui, tuomet ar rūkalų kainos išauks. Ir tikriausiai girdėjote, kad padidinus kainas klėsties kontrabanda ir nelegali priekyba rūkalais. Taigi mes, kurie esame atsakingi už sveikatos politiką, žinome, kad nelegali priekyba ir kontrabanda neturėtų reguliuoti ir įtakoti sveikatos politikos. Taigi turime kovoti su šia rykšte Pasaulio sveikatos organizacija, kaip jūs žinote, ketina greitai paskelbti detalios informacijos apie tai, kaip kovoti su nelegaliais tabako produktais. Na ir aš dar norėčiau Jūs informuoti kad mes tikimės, jog daug darbo, darbų bus atlikta peržiūrint šią direktyvą, atsižvelgiant į sukauptą patirtį valstybėse narėse ir atsižvelgiant į naujas problemas, kurias, kurias išryškina vartotojų elgesys ir rinka. Kai susitikau su Danijos ir Kipro ministrais ir paklausiau komisaro daly, paprašiau e, komisaro daly, kad parodytų darbų, darbų žemėlapį, dar, veiksmų planą. Ten tuomet ir iškilo tabako direktyvos klausimas ir mes tikimės, kad tabako direktyvos peržiūra bus, nebus užbaigta dar pirmininkaujant mums. Bet aš kalbėjau apie mūsų trejato prioritetus ir aš tikiuosi, kad per to trejato pirmininkavimą ta peržiūra jau bus užbaigta. Na ir dar kitas klausimas. Pilietinė visuomenė ir tai, kad reikia paremti pilietinę visuomenę, o ne finansuoti sveikatos ministerijų padalinių. Na ir paskatų tiems, kurie rūpinasi sargančiaisiais. Taip, pritariu tam, Nes visi turime žinoti, kaip gyventi sveikai, visi turime suvokti, kad kai susirgame, tuomet sveikatos priežiūros sistema turi mumis pasirūpinti, taip pat turime žinoti, kiek kainuoja mūsų gydimas. Kartais pinigai valstybės narės sveikatos priežiūros sistemoje yra susijęs su naujomis technologijomis ir naujais gydymo metodais. Ir ne visuomet sveikatos priežiūros sistema turės galimybių visais mumis pasirūpinti ir visus mus išgydyti. Taigi mes visi esame atsakingi už piliečių sveikatą, už jų galimybę gauti gydimą. Taip pat esame atsakingi už tai, kad piliečiai būtų atsakingi už sveikatos priežiūros sistemos lūkesčius. Visuomenė gali daug ką padaryti. Turime gerų pavyzdžių, turime puikių nevyriausybinio organizacijų, grupių, dirbančių sveikatos priežiūros rytyje, kurie daug dirba, sąmonina piliečius nuo ankstyvo amžiaus, rodo, kaip galima ugdyti naują kartą naują vaikų kartą gyven, gyvensančią sveikai. Tai yra labai labai svarbu ir svarbus ir vertingas darbas ir mes tuo labai tikime. Jeszcze jedno pytanie. Dar vienas klausimas. Čia jūsų klausimas dėl naujų maisto produktų. Nauji maisto produktai, aišku, turi būti reguliuojami pagal Europos parlamento dokumentus. Visi pamename na, 2008 metų sausio mėnesį Europos komisija tarybai pateikė reglamento peržiūros projektą. Na, Lenkija buvo už tai, kad šis projektas būtų patvirtintas. Na, o nanotehnologiniai dalykai buvo įrašyti į vartotojų informacijos reglamentą. Vengrija pirmiulė, kad nanomedžiagų klausimą reguliuotų reglamentas dėl naujų maisto produktai, nes maisto medžiagos su nanomedžiagomis patektų būtent į tokio teisės akto reguliavimo e, sritį. Šiuo metu neturime informacijos iš komisijos, kada naujas e, reglamento projektas skirtas naujam, naujoviškiams maisto produktams bus pateiktas, todėl man sunku e, jums pateikti kokią nors datą ir pasakyti, ką pirmininkaujantį Lenkiją darys. Tačiau galiu jūs patikinti dėl vieno. Jei išgirsime iš komisijos apie tai, ką nors, tai tuomet atidžiai pastudijuosime, ką jį yra padariusi ir tikrai dėsime visas pastangas. Manau, kad viskas. Galbūt kažką pamiršau, prašom man priminti. Labai ačiū, ponė ministrė. Man atrodo, diskusija buvo labai įdomi, aptarėme įvairiausių temų. Panas Ariušas Volskis atėjo tik diskusijos pabaigoje, aišku, jis jį sveikata domina taip pat ir daugelis kitų dalykų, kurio, su kuria čia dirbame parlamente. Man atrodo, kad jūs atsidavus ir kompetitinga, taigi e, sveikatos e, klausimų portfelius yra gerose rankose ir esu įsitikinęs, kad tai bus viena svarbiausių Lenkijos pirmininkavimo temų. Minėjote konferencijos, kurią surinksite pirmininkavimo metu ir pakvietėte parlamento narius juose apsilankyti. Na, galiu jūs patikinti, kad mes tikrai trokštame dirbti su jumis konstruktyviai ir linkime jums kuo geriausios sėkmės, nes iš tiesų žmonės tikisi, kad Europa suteiks pridėtinės vertės, padės jiems gyventi sveikai. Ypač kai nuvyksti dirbti ar atostogų į kitą šalį, tai tikiesi, kad ten susilauksi tokios pačios pats sveikatos apsaugos kaip ir namuose. Ir aš e, suprantu, kodėl jūs norite dirbti šioje srityje. Taigi, iki kitų susitikimų čia komitete ar plenarinėje sesijoje Strasbūre. Linkiu Jums ko geriausios sėkmės. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. E, Labai širdingai dėkoju ir kreipiuosi visus parlamento narius. Labiausiai bijojau čia atvykdama, kad nieko šiandien nebus nes žinau, kad esu paskutinė iš ministrų sustinkanti su jumis per klausimus. Taigi dėkoju dar kartą iš viso širdies už jūsų dalyvavimą, už klausimą, klausimus, e, kurie privertė mane pamastyti apie karios dalykus. Tačiau dėkoju ponui Pirinikui už labai svarbų pareiškimą, kad jūs Europos parlamento nariai bus žmonės, kurie neatsisakys padėti vietoj to bendradarbiaus su Lenkija pirmininkavimo metu Europos e, gyventojų sveikatos labui. Dar kartą labai ačiū. Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen. Labai ačiū. Ir viso gero.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 So, wir haben äh, zwei Begehren. Turime du prašymus. Pitras Lyzė prašo 25 klausimą aptarti dabar. O Linda bus antra. dėl direktyvos. Na, Peteris Lyze norėjo pakalbėti apie mobiliųjų telefonų naudojimą ir pavojų. Aš taip pat turėsiu išeiti, e, kad spėčiau įtraukinį, taigi aš norėčiau, kad pirmiausia aptartume Europos aplinkos teisės aktų įgyvendimo klausimą. Tai yra taip, kaip išdėstė darbo tvarkė. Taigi pereiname prie 24 klausimo. Norėčiau pasakyti, kad šiandien yra Prancūzijos nacionalinė šventė, nors kolegų iš Prancūzijos nėra, bet aš noriu perduotų mūsų bendradarbiams puikiausius linkėjimus Liepos 14 proga. Taigi 24 klausimas, Europos aplinkos teisės aktų įgyvendinimas. Na ir pirmiausia, mažos ir vidutinės įmonės. Ir žodis suteikiamas ponui Brakelandui. Reprezentant de la komisija, kuris reprezentantų. Tai jis yra komisijos atstovas. Thank you, Mr. Chairman. Um, my name is Bjorn Hansen from DG Environment Chemicals. Ačiū pirmininkė, aš Bjornas eh, Hansenas. Aš esu pasirengęs atsakyti klausimus susijusius su REACH direktyva. Czy, czy, czy, Pani, pytanie pani... Lindy Magdalena. I odpowiada Magdalena, no? Écoutez, c'est la, c'est la question 3. C'est M. Brackland qui devait répondre. Taigi, mes svarstome trečią klausimą ir ponas Bekland turėtų atsakyti į šį klausimą. Ponas Makavan klausimą apie mažas ir vidutinės įmonės. Ar ponas Beklandas čia yra? Pone Beklandai, ar galėtumėte e, perskaitytis, padaryti pareiškimą, pranešimą? Žodis jums. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija žino, kad kad e, apie pavojingų medžiagų ribojimą elektroninėje įrangoje yra direktyva šiuo e, klausimu ir tai susijęs su tam tikrais aplinkosaugos reikalavimais. Ir šiuo svarbiu klausimą komisija pritarė, kad mažos vidutinės įmonės turi susilaukti didžiausios įmanomos administracijos paramos. Komisija rengėsi siekti direktyvos įgyvendinimo užtikrinimo parengdama dažniausiai užduodamų klausimų sąrašą bei kitus dokumentus, kurie palengventų tą įgyvendinimą. Taip pat komisijos tarnybos palaiko glaudžius ryšius su sektoriaus atstovais ir suinteresuotų grupių atstovais bei konsultuojasi su elektronikos gamintojos, gamintojais. Kaip suprantu, po, ponas Makavan e, padėjai susi, susisiekė su aplinkos saugos direktoratu. Kai kuriais atvejais iš mokslinės ar techninės perspektyvos neįmanoma visiškai pakeisti tų pavojingų medžiagų. Todėl ROSO direktyvoje yra e, numatytos išimtis, kai kuriais atvejais netaikyti, galima netaikyti to draudimo. Tai yra gana svarbi nuostata. Ir jeigu iškyla bejonių dėl tos, dėl tų nuostatų interpretavimo, reiktų prisiminti, kad išimtis taikomos pagal paraiškas, kurias pateikia elektronikos pramonė. Bet, kur, bet kuriuo atveju gamintas galiausiai išmano gaminio charakteristiką ir suteikta išimtis yra suteikiama, kuomet gamintojas to prašo. Jeigu prisimenate, buvo paskelbta peržiūrėta direktyva 2011 m. Liepos 1 dėmesį ir pamatysite, kad išimčių sąraše, kuris paskelbtas trečiajame priedė, yra išvadinti tikrai specifiniai gaminiai. Tačiau dėl techninių klausimų sudėtingumo e, ne visada pavyksta išvengti. E, e nesusipratimų dėl išimčių taikymo priepties. Ir čia, pavyzdžiui, galime kalbėti apie oro uostus naudojamą apšvietimo e, įrangą. Tad Teisingumo teismas paskelbė savo nuomonę šiuo klausimu ir komisijos tarnybos juo remiasi. Ir pareiškėjas, kuris kreipėsi į komisiją, pareiškė, kad jis kreipsis, prašys tikslaus uh, ir spe, tikslios ir specifinės išimties. Konsultantai dirbantis komisijai negalėjo patikti tikslaus atsakymo apie e, labai tikslę apibrėžimo apriepti, tačiau e, buvo surastas praktinis sprendimas pritaikius išimti bendroviai, kuri to prašė. Ačiū. Dziękuję bardzo. Pytanie dodatkowe dla pani Lindy McEwen. Ačiū dar papildomas klausimas. Nenoriu kalbėti apie techninės detalės, norėčiau pasakyti kolegams, apie ką čia kalbame. Bendrovė nežinodama, ar jos produktas patenka į išimti ar ne. Gali būti taip. Ir rūpit man tai, kad niekas negali jums pasakyti, ar taip ar ne. Net komisija nei OKO institutas, kuris e, dirba komisijai. Todėl mes kaip teisės ak e, aktų kuriejai turime kurti aiškius teisės aktus. Pirmą kartą, kai sužinojau, kad maža, mažos bendrovės turi samdyti teisininką, e, kad išsiaiškintų, ar joms taikoma išimtis ar ne. Na, turi būti aiškiai pasakyti, kam taikoma, kokiems produktams taikoma teisė, kokiems ne. Ir tas institutas pasakė, kad atskiroms bendrovėms jie padėti negali. Komisija jiems nemoka už tokį darbą, todėl sunku surasti, kas galėtų bendrovėje padėti, gauti teisingą informaciją. Nebesakau, kad viską galime išspręsti šiandien, tačiau nėra situacija patenkinama. Man kaip parlamento nariai nepatenkinama sakyti, kad kažkas, aš turiu pavyzdžiui apsispręsti, apspręsti, ar pati bendrovė turi apsispręsti, ar jiems taikoma ar netaikoma e, direktyva. Taigi visas teisėkuros procesas e, netenka autoriteto, jeigu mes nežinome, kam turi būti taikomas teisės aktas, kaip žinos bendrovė. Todėl komisija turėtų atkreipti į tai dėmesį. vous voulez, vous voulez répondre, Monsieur Brockland Just to say that I, I fully agree. I'm a lawyer myself, but I want to create jobs for, for my colleagues. And... Aš esu pats teisininkas ir aišku, bendrovės turėtų žinoti, kokia teisė yra. Kartais yra problemų ieškant e, sprendimų. Kartais mes bandome panaudoti išimtis mažoms bendrovėmis. Tai nėra optimali situacija teisės akto kokybės prasme, tačiau šiuo atveju mes rasime sprendimą. Ačiū. Dziękuję bardzo. W takim razie. Labai ačiū. Periname prie kito klausimo kurį nori išsiaiškinti pana Karen Kadenbach. E, jos klausimas susijęs su įgyvendinimo problemomis valstybės narėse. Taip pat, pono Berklando, prašome atsakyti į klausimą, kurį uždavė pana Kadenbach. Thank you, Mr. Chairman. I uh, should have clarified that. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad aš esu teisės skyriaus uh, vadovas. Klausimas apie tyrimą. Kodėl valstybės narės turi problemą įgyvendinti aplinkos teisės aktus ir ką daro komisija? kiek žinau, nėra viso apimančio tyrimo, kurį būtų atlikusi komisija šio klausimu. Galima rasti bendrų pastabų Baltoje knygoje apskritai skirtoje ES teisės įgyvendinimui. Iš asmenės patirties galiu pasakyti, kad yra keletas kriterijų, kuri, dėl kurių sunku taikyti teisės aktus. Pirmiausia, aplinkos teisės aktai pagristi direktyvomis. Tai yra perkelimas valstybė, į valstybės narės teisę ir taip pat e, perkelimo netitikimo problema iškyla. Antra, aplinkos teisės aktai yra labai decentralizuoti, kas, kaip sakoma, sutartyje. Įgyvenimas daromas ne centrinių lygmenių, dažnai tiesiog miesto lygmenių. Trečia, kalbame apie pozityvius įsipareigojimus, reikia kurti dalykus, daug, ką, daug kas yra susijęs su infrastruktūra ir tam reikia pinigų. Aplinkos e, teisė yra specifiška. E, pavyzdžiui, kitoje teisėje e, rinkos teisėje yra neigiami įpareigojimai, ko nors nedaryti. O aplinkos teisės aktuose yra daugiausiai kalbama apie tai, ką reikia padaryti. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu pastatyti valymo įrenginius, tai nepadarysi to per dvi savaitės. Ir daugeliai ES valstybių narių aplinkos teisės aktai sukūrė pirmuosius įpareigojimus, kai ką valstybės narės turi pradėti nuo nulio. Tie veiksniai paaiškina, kodėl taip sudėtinga juos įgyvendinti. Yra bendra problema, tai yra pajėgumų trūkumas nacionalinės administracijose. Labai dažnai jos neturi išteklių žinių, kaip dėkti aplinkos teisės aktus. Taigi toks yra problemų vaizdas. Kaip žinote, mūsų komisaras norėtų pateikti, parengti komunikatą dėl ES aplinkos teisės įgyvendinimo. Jis mano, kad įgyvendinimas kartu su bioįvairovės ir išteklių efektyvumu yra prioritetai ir jis parengs dokumentą, kuris e, padarys tam tikrą diagnozę ir pateiks rekomendacijas. Nesiniai Birželio 15 buvo surinkta konferencija, kur svarstėme kartu ir su Europos parlamento atstovais, ką daryti reikia didinti žinių kiekį, informacijos e, teikiamos priešiams kiekį, taip pat gerinti valstybių narių struktūrų valdymą. Vėlgi, grįžtant prie ryšio tarp įvairių e, valdymo regmenų, prieigos prie teisingumo dažnai tai nėra garantuota valstybės narės, to skundai pakliūna į komisiją. Taigi, tuos klausimus reikės spręsti. Na, o to tarpu mes bandome bendrabiauti su valstybės narėmis, kaip galima plačiau. Pavyzdžiui, praeitie, jeigu būtų tvirtinama tarybos ir parlamento direktyva, valstybės narės likdavo nuo šalyje. O po dviejų, trijų metų komisija pradėjo kaminėtis, kad jos neįgyvendinusios yra direktyvos. Dabar mes bandome būti aktyvesni, teikti gairių dokumentus svarsiams narėjams perkelimo įgyvendinimo patikros sąrašus, kad šalis e, žinotų, kaip spręsti problemas, rengėme seminarus ir bandome padėti apskeisti praktiką. Yra daug, kas, ką galima padaryti, pagerinti gyvendinimą. E, daug pat, galima pateikti struktūrinių idėjų, tai bus padaryta šių metų pabaigoje, tačiau taip pat turime ir praktiškų patarimų, kaip valstybės nariams padėti e, dėkti aplinkos teisės aktus. Ačiū, pana pirmininkė. Varzu, za to. Mm, Ačiū už paaiškinimą. Ar pana Kadambach nori kalbėti dar šio klausimą? Ačiū už paaiškinimą. Manau, ta palyginamoji studija būtų tikrai naudinga, nes nėra prasmės priminėti kokybiškos aplinkosaugos teisės aktus, jeigu jie valstybėse narėse neįgyvendinami nes iškyla problemų dėl jų interpretavimo. Taigi tai yra svarbiausios problemos, kur, kurias reikia spręsti. Infrastruktūra, kurią minėjote, taip pat konsultacijos patariamoji pagalba būtų labai gerai, nes dabar matome tik tai kai kurias dėlionės dalis, o ne visą bendrą vaizdą. Taip pat norėčiau E, paklausti apie durpių gavybą Airijoje. Aš jį užduosiu ponios Čilders vardu. Vidobičia. Gerai. Durpių gavyba Airijoje. Kas yra jo autorius? A, ponė Čilders. Kuria pavaduoja ponia Kadenbach. Pone Breklinai, ar norėtumėte atsakyti ir šį klausimą? Durpės airija. Džiovanės Maija. Taip, pirmininkė. Mano vadalys atsakingas už tai. Užduotas klausimas apie durpių gavybą airijoje. Ir durpinai yra saugomame rezerv, saugomo rezervato teritorijoje bet vis tiek durpių gavyba ten vyksta. Mes situaciją e, atidžiai stebime. Pradėjome tyrimą dėl pažeidimo prieš Airiją, nusintėme apie tai raštą. 2011 e, sausio mėnesį norime pabrėžti, kad naujoji vyriausybė ėmėsi daug pastangų, kad prioritetinė tvarka šį klausimą spręstų. Pavyzdžiui, buvo įkurta durpių taryba, taip pat buvo pasiūlyta finansinė kompensacija durpino savininkams Taip pat e, taikom pagal įstatymus e, persekiojami tie asmenys, kurie pažeidžia įstatymus ir pažeidžia Natura 2000 e, teritorijas. Tačiau manome, kad Airijos vyriausybė dar turi padirbėti, kai ką nuveikti ir mes nesame iki galo patenkinti tuo, kaip įgyvendinamas draudimas eksploatuoti 56 durpynus Ir būtent todėl komisija paskelbė savo nuomonę birželio 16 šią temą, o Arijos institucijos turi atsakyti į, iki Liepos 16, tai yra iki kitos savaitės. Atsakyti reikia per mėnesį, o ne per du, nes taip komisija užsitikrina galimybę sparčiai imtis kitų žingsnių tuo atveju, jeigu situacija pablogėtų. Tuo tarpu mūsų turima informacija yra tokia, kad kad 56 vietovių e, griovimas, niokojimas sustabdytas. Bet mes stebime padėtį ir viskas priklausys nuo to, kokio atsakymo sulauksime iš Anglijos valdžios ir tada nuspręsime, kokio kito žingsnio imtis. Ačiū. Dziękuję bardzo. Czy to jest wystarczająca odpowiedź? Tak. Bardzo dziękuję. Ar jūs tenkina atsakymas? Puiku. Ačiū, ponė Breklendai. Tuo baigėme šio klausimo nagrinėjimą, nes kiti kitų klausimų autorių posėdėje nėra. Aš galiu perimti ryč srities klausimus, ne? Nes komisijos pareigūnai atėjo atsak... tam, kad čia atsakytų tuos klausimus. No, ale tutaj była kwestia kolegi Lizy, który e, był. Proszę. Buvo pono Lyzės klausimas. Würde ich gerne die Kommission bitten zum Thema Mobiltelefone, was zu. Norėčiau, kad komisija pakalbėtų, atsakytų apie mobiliuosius telefonus. Ką po to veiksime, nežinau. Bet aš susitariau su Linda ir šiandien e, mes norime gauti atsakymus, nes turime perduoti informaciją rinkėjams. Pirmininkas. Gerai. Pereikime tuomet. Suteikime žodį ponui Lyzai ir paskui grįšime prie kitų klausimų. Pone Hansenai, prašau, dar neišykite. Prašau, ponė Lyze. Klausimas žodžiu apie galimą mobilių telefonų naudojimo ir padidėjusios rizikos susirgti vėžių ryšį. Pone, ponas Penning, komisijos vardu kažkas turėtų pasisakyti, prašau. Much, uh, Chairman, uh, for... Ačiū, ponė pirmininkė, už man sutiktą galimybę komisijos vardu atsakyti į klausimą kurį uždavė ponai Piteris Lyzė ir ponas Zyveris. Šis klausimas yra labai mus domina, nes nuo 2011 gegužės 31 dienos Tarptautinė vėžio susirgymų tyrimo organizacija, tai yra pasaulio sveikatos apsaugos organizacijos padalinys, paskelbė, kad e, radio bangų dažnį elektromagnetinės bangos, kurias e, siunčia e, mobilus telefonai, pareiškia, kad tos bangos yra pavojingos žmogaus sveikatai. Tačiau studija nėra atlikta. Nors ir nors klausime jį minima. Buvo peržiūrėti sukaupti moksliniai duomenys ir, ir buvo įvertinta turima mokslinė informacija. Ta atliko ekspertų grupės. Galutinė klasifikacija, kuri po dviejų savaičių diskusijų buvo tokia. tam tikrų audinių masės padidėjimas e, e, pastebimas e, tais atvejais, kai žmonės labai aktyviai naudoja mobiliuosius telefonus. Kolegos, mano kolegos, dirbantys tame pačiame padalinėje, dalyvavo tose diskusijose ir galime jums pranešti, kad sprendimas nėra paprastas, kad, moksl, kad nėra bendros mokslinės nuomonės ir buvo pasiūlytas, pasiūlyta nukrypti nuo klasifikacijos. Reikia pasakyti, kad buvo nuspręsta, jog nepakanka duomenų padaryti neginčiamų išvadų apie tai, kad e, telefonų naudojimas padidina riziką susirgti vėžių. Taip pat ir, ir, ir ko, tuos atvejus, kuomet žmonės gyvena arti elektromagnetinio bang, ryšio bangų stočių valstybės narės, kurios privalo rūpintis visuomenės apsauga nuo galimų e, grėsmių rizikos sveikatai prisimams atsakomybę, ES kompetencija šioje srityje yra ribota ir ES galimybės apriboti e, sąlytį sąveiką su šiomis bangomis yra nedidelės. Norime taip pat pasakyti, kad 99-aisiais komisija pasiūlė nustatyti to, tokių tam tikras ribas, tokių dažnių ir bangų ribas ir rekomenduoja valstybėms narėms uh, saugoti visuomenę nuo tokių bangų uh, ir nuo tokių bangų poveikio. Tai yra nesaistoma rekomendacija, kaip ir kitos rekomendacijos, bet jo, tų rekomendacijų taikymas yra valstybių narių e, nuožiūroje. Žinoma, ką komisija daro? Komisija ne, nesėdi sudėjusi rankų ir jis kontroliuoja, jis stebi, kaip kokie nauji moksliniai pranešimai skelbiami šiuo klausimu ir informuoja komitetą apie naujus konstatuojamas naujas grėsmės sveikatai. Ir peržiūri 99 metų rekomendacijoje pasiūlytas ribas. pastaroji naujausia nuomonė dėl elektromagnetinių bangų mokslinio komiteto buvo patvirtinta 2009-aisiais. Ir toje nuomonėje nepateikti jokie moksliniai argumentai, kurių pagrindų būtų galima keisti ankstesnės komisijos rekomendacijas šiuo klausimu. Komisija jau anksčiau prieš patvirtindama 2011 gegužės 31 dieną savo sprendimą, rengėsi inicijuoti mokslinės diskusijas, tai yra surenkti mokslinę konferenciją skirtą elektromagnetiniams laukams ir visuomenės sveikatos aptarimui. Tas renginys buvo numatytas lapkričio 16 ir 17 dienomis. Mes rengėmės bandyti susisteminti mokslininkų nuomonės dėl e-, elektromagnetinių bangų ir užpildyti dar išliekančias e, spragas mokslinė informacija. Ir atsižvelgiant į tai, kokiu, kokias šalies paskos konferencija, komisija rengėsi inicijuoti dar vieną šių klausimų svarstymą mokslinėme komitete ir ruošiasi įvertinti visus E, paskelbtus mokslinius duomenys ir vertinti ir grėsmę susirgti kitomis lygomis, ne tik vėžių. Komisija svarsto dar kelis dalykus, dar kelis klausimus. Visų pirma, komisija įvertins, ar nustatytos rekomenduojamos ribos yra aktualios ir taip pat svarstys, ar reikia uh, atlikti papildomus tyrimus tam, kad būtų išaiškintos išaiškinti tam tikri aspektai, kurie ne iki galo yra ištirti. Komisija taip pat finansavo ir ateitie rengėsi finansuoti e, tyrimus per mokslinio tyrimų programas, kad būtų užpildytos spragos apie elektromagnetinių bangų poveikį ir galimą žalą sveikatai. Taip pat komisija palaiko dialogą su suinteresuotų organizacijų atstovais, aiškindamasi, kokie ko, kokios, kokie yra svarbiausi klausimais, kuriuos kelia spaudimo grupės. Ir mes jau dabar mm, aiškinamės, bandome išaiškinti, kaip, geria, kaip geriausia būtų informuoti visuomenę apie tai, kokią politiką mes palaikome, kokios politikos laikomės šioje srityje. Dziękuję bardzo. Peter Lize. Ačiū, toliau Peteris Lize. Ačiū. Atsiprašau visų pirma, kad turėsiu išeiti. Mm, ir nes turiu išeiti, tai neužduosiu jokio papildomo klausimo, nes neturėsiu laiko išklausyti atsakymo. Aš noriu paprašyti komisiją į tai žiūrėti rimtai. Kaip suprantu, tai problema, nors moksliškai dar nėra visiškai įrodyta, bet egzistuoja. Klausimas yra, kokio, kokio dydžio yra tas pavojus ir kaip galima užkirsti jam kelią. vakar peržiūrėjau kai kurias problemas, pavyzdžiui, dioksinai, kurie yra pavojinga medžiaga, pavojingas medžiagos kiekis atrodo labai yra mažas, šiaip atrodytų, kad jis neturėtų kelti jokio pavojaus. Elektromagnetinė radiacija ir mobilus telefonai. Tarp jų ryšys yra, tačiau kiek rimtas tas ryšys, dar neaišku. Tačiau manau, kad klausimą kelti e, verta ir apie tai matyt pakalbėsime dar kit, vėliau, kai bus daugiau kolegų. Ačiū. Ačiū už atsakymus į klausimą. Grįžtame prie 24 punkto klausimų, nes turime procedūrinį klausimų. E, klausimus gal ryčių uždavė ponia Grostet ir kita kolegija, kurių nėra salėje. E, jeigu Krisas Deivisas kalbės tuo klausimu, tai nežinau, ar galime grįžti prie šio klausimo. Tiesiog, kadangi ponia Grostet švenčių proga šiandien posėdė nedalyvauja, tai turėsime grįžti prie šio klausimo. Tačiau direktorius Hasanas čia yra, taigi labai prašom, galime, galime pakalbėti apie tai šiandien, o po to grįžti vėl prie šio klausimo. Aš nereikalausiu. Žinoma, kad kolegos norėtų išgirsti atsakymą, tiesiog gaila, kad komisijos atstovas atėjo į posėdį ir neturėjo progos, bus neturėjęs progos pasisakyti. visada yra problemų su šiek, tokiais posėdžiais. Jie yra naudingi, tačiau jie visada posėdžių pabaigoje vyksta ir Tačiau, na, tebūnė kaip yra. Taigi, dėkoju. Manau, kad protingiausia būtų perkelti šį punktą į kitą posėdį. Pone direktoriau, manau, kad mes šį klausimą perkeliame kitam kartui.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 Écoutez, nous attendons les représentants de la Commission pour le. Taigi, laukiame komisijos atstovo, kuris turėtų ateiti pasisakyti 26 klausimų. Ir siūlau 15 minučių pertrauką. Taigi, grįšime po 15 minučių. Alors, euh, nous pouvons euh, commencer parce que le... Galime pradėti, tęsti mūsų darbą, nes komisijos atstovas ponas Polas Hudsonas jau atėjo. Ir todėl perėsime prie 26 klausimo dėl savanoriško susidarimo projekto, kuris bus sudėtis vadovaujantis ekologinio projektavimo direktyva ir kuriuo siekiama patobulinti sudėtingų išorinių de dekoderių energijos suvartojimo veiksmingumą bei šio susitarimo poveikio vertinimą. Mes turime išklausyti komisijos pranešimo. Ponas Polas Hudsonas yra energijos direktora, energijos efektyvumo našiaus energijos naudojimo direktorato vadovas. Prašau. Ačiū pirmininkė. Labadiena. Kalbame apie savanorišką susitarimą pagal ekologinio projektavimo direktyvą. Ši direktyva numato galimybę savanoriškus susitarimus pripažinti tam tikroms aplinkybėmis kaip e, teisėtą alternatyvą direktyvai. Uh, E, tokie susitarimai turi, turi, turi siekti plataus užmojo tikslų š, e, šioje srityje ir įrodyti, kad tų susitarimų dėka veiksmingiau ir greičiau, pigiau bus pasiekta politikos tikslų. Ir jei taip ir yra, tuomet pagal direktyvą tai yra priori, preferencinis pasirinkimas. Tai gali būti bet kokios ryties savanoriški sustarimai dėl ekologinio dizaino, ypač akcentuojant e, tokių susitarimų užmojų mastą. Kodėl galima rinktis tokius savanoriškus sustarimus, jie yra lankstesni ir netokie ribojantis kaip direktyvos reikalavimai, tačiau jų sudarimo ir įgyvendinimo procesas yra gana detaliai e, išdėstytas direktyvoje. Reikia surenkti konsultacijas su interesuotų grupių atstovais, taip pat valstybės narės turi mm, stebėti, vykdyti stebėseną tų sustarimų įgyvendinimo, tie sustarimai turi užtikrinti tikrą apčiuopiamą vertę, bet kokiu atveju, jeigu tokie susitarimai e, įgyvendinami nesėkmingai, komisija gali pareikalauti, kad būtų laikomasi direktyvos. Ir dekoderių, išorės dekoderių srityje pirmiausia bus patvirtinti tokie susitarimai. Apie tokius sudėtingus išorinius dekoderius niekas nėra girdėjęs, bet juos tikrai yra matęs. Tai yra mokamos televizijos dekoderiai ir praėjusiais metais jų ES buvo parduota daugiau nei 60 milijonų. Mes manome, kad be ES veiksmų ir įsikišimo elektros suvartojimas dvigubai išauks. Jie maži, bet yra labai sudėtingi ir jie suvartoja tą patį elektros kaip nedidelis šaldytuvas. Ir energijos, tokių prietaisų energijos vartojimas nuolatos auga. Manome, kad yra priežasčių rinkti savanorišką sutarimą šiuo atveju, o ne privalomą susitarimą. Visų pirma, sudėtingų išorinių dekoderių e, energijos suvartojimas priklauso ne tik, jų, ne tik nuo jų dizaino, bet ir nuo to, kaip, kokį e, paslaugos teikimą pasirenka paslaugos teikėjas. Ir e, būtent dėl to galima susitarti toje savanoriškoje sutartyje. Taip pat jų funkcijos labai sparčiai keičiasi. Todėl reikia visapusiškesnio požiūrio, numatant visus parametrus ir reikalavimus. Ir trečia, tų dekoderių specifikacijas parengė nedidelis kiekis paslaugų teikėjų įmonių. Ir todėl e, išvengtume rizikos, kad, kad būtų daug sukčiavimų šioje srityje. Todėl savanoriškas susitarimas buvo pasiūlytas kovo mėnesį. Ir sektoriaus atstovai tame susitarime įsipareigojo sutaupyti tiek pat energijos, kaip ir numatyta direktyvoje, ir tai pra, ta energijas pradėta taupyti anksčiau. Taip pat bus įgyvendinti direktyvos reikalavimai dėl skaidrumo ir visuomenės įtraukimo. Taip pat čia atsiveria didelis potencialas iki 2050-ųjų, nes reglamento reikalavimai bus įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu e, tą potencialą išnaudosime. Žinau, kad dažnai reiškiamas susirūpinimas ir abejonės dėl tokių savanoriškų susitarimų, tačiau šiuo atveju tai nėra. E, šiuo atveju tam sektoriui nesuteikiamas leidimas daryti, ką nori. E, tai mes renkame duomenis apie tolesnę pažangą, paskirtas inspektorius, kuris to užsims ir jau šį rudenį bus uh, E, sušauktas konsultacijų forumas, kuriame dalyvaus ir valstybės narės ir pirmosios, bus padarytos pirmosios išvados dėl laisvanoriško sustarimo. Ačiū. Ar šiuo klausimu iš kolegų kas nors nori kalbėti? man belieka užbaigti šios dienos posėdį ir palinkėti visiems gerų atostogų. Taigi kitas posėdis įvyks 8 rugsėjo Bruselėje, po to Strasbūre. Ir dėkoju visiems uždėmesi. Iki pasimatymo.